So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Taigi, gerbiami kolegos, sveikinu Jūs susirinkusius šį rytą į mūsų posėdį. Mes daug balsuosime dėl daugelio klausimų šiandien. Ir pradėsime nuo dešimtojo mūsų darbo tvarkės punkto teisės aktų delegavimo galios. Tai yra nuomonė, kurios referentas esu aš ir aš, ta, ta nuomonė yra dėl kolegos Saja pranešimo iš Teisės reikalų komiteto. Yra 14 pakeitimų. Norėčiau visų paklausti, ar atsinešėte savo balsavimo korteles, nes jeigu bus neaišku, reiks balsuoti elektroniniu būdu. Jeigu neatsinešėte, tai pasirūpinkite, kad turėtumėte kortelę. Na ir pradėsime balsuoti. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. pirmasis patikrinimas. Tikrinsime ir daugiau šiandien, taigi balsavimą pradedame. EVP ist sehr gut besetzt, drei zu viel. Iš EPP frakcijos yra trim nariais per daug. Niemand hat nie zu viel. Es wäre immer schön, man hätte. Niekada nebūna per daug nieko. Taip pat socialistų frakcijos vienu žmogum yra per daug. EPP dar dviem žmonėm per daug. EVP noch eine. EPP dar vienu žmogum per daug. Kann das sein? S&D ist eine zu viel. Gali būti, kad vienu žmogum vis dar per daug. Dann war es jetzt gut. Apšimung šlesin. Gerai, tuomet viskas tvarkoj. 21 prieš, 29 už. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kas už. Prieš susilaikė priimta. Šeštas kas už. Prieš susilaikė priimta. Penktas. Su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė Satuhasi, kas už tokį pakei, pakeistą penktą pakeitimą, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, su mano pateiktų žodinių pakeitimų, kas už tokią formą šio pakeitimo? prieš, susilaikė priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė priimta. Tryliktas už, prieš susilaikė taip pat priimta, 14 už, prieš susilaikė. Atrodo atmesta, bet patikrinsime. Pradedame balsuoti. PPE hat immer noch zwei zu viel. Šią PP e vėl dviem nariais per daug. Vienu per daug vis, vis dar vienu per daug. Dabar gerai. 33 už, 28 prieš priimta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Ir dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl šios nuomonės. Pradedame balsuoti. Taip. Abstimmung. EVP hat immer noch eine zu viel. Vienu nariu iš APP e per daug. Turite kažkaip susitarti, kad man vis nereiktų įsikišti. Žinau, kad norite turėti daugumą. 62 už, niekas nebalsavo prieš, dėkoju, baigiame balsuoti, ši nuomonė patvirtinta. già si change. Ja. Wir kommen zu dem spannenden Punkt 11 der Tagesordnung. Dabar balsuosime dėl labai įdomaus 11 darbo atvarkės punkto informacijos apie maistą teikimas vartotojams. Tai yra Renate Zomer pranešimas. Pone Somer dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, dabar situacija yra tokia, kad dėl šio didžiulio dokumento balsavimo sąrašą gavome tik vakar labai vėlai po pietų. Tai yra 73 puslapiai. Praėjusį penktadienį 11 val. buvo galutinis pakeitimų teikimo E, terminas, tai buvo kompromisinių pakeitimų terminas ir dėl atskiro balsavimo prašymų ir to galutinio termino nebuvo laikomasi dėl atskiro balsavimo. Iki paskutinės minutės buvo teikiami prašymai dėl atskiro balsavimo ir vakar po pietų aš tik tai gavau e, dokumen, e, informaciją iš sekretoriato, kad yra du konsoliduoti dokumentai, kurie atsispindi balsavimo sąraše ir tokiu būdu balsavimo sąrašas iš esmės pasikeičia. Dėl laiko trūkumo aš neturėjau galimybę galimybės patikrinti viso balsavimo sąrašo. Nežinau, ar santykis balsavimo sąraše, e, kaip jisai atspindėtas, yra teisingas, nes aš negalėjau to patikrinti. Žinau iš savo kolegų, mes vakar vakare dar kalbėjomės šią temą dėl balsa, be balsavimo sąrašo ir mano kolegų nepasitenkinimas buvo labai didelis, iš tiesų taip neįmanoma dirbti, ypač kai turime tokį didelį dokumentą. Balsavimo sąrašas buvo perrašinėjamas iki paskutinės minutės, manęs niekas apie tai neinformavo, aš negalėjau jo patikrinti, todėl aš negaliu prisimti atsakomybės už šį balsavimo sąrašą, todėl aš norėčiau paprašyti atidėti šį balsavimą iki kito mūsų posėdžio. Ačiū. Zomer. Dėkoju, ponė Zomer. 900 pakeitimų. Tai iš tiesų labai ypatinga situacija, stresinė situacija visiems, nes mes žinome, kaip dirba parlamentas. Tačiau nepaisant to, aš norėčiau pasakyti, kad e, šį balsavimo sąrašą jūs jau žinojote prieš dvi savaitės frakcijos dar praėjusi antradienį Strasbūrę e, buvo informuotos apie šį sąrašą ir buvo paprašyta jų nuomonių iki penktadienio 11 valandos. Dėl, tai buvo galtinis pakeitimų atskiro balsavimo e, teikimo terminas, tačiau dėl balsavimo dalimis ar dėl atskiro balsavimo buvo e, teiktos paraiškos iki vakar dienos, tačiau iš 900 pakeitimų tai yra labai nedaug tokių pakeitimų, o kalbant apie kompromisinius pakeitimus, visuomet yra klausimas neaišku, ar, ar, ar bus pritarta tiems kompromisiniams pakeitimams. Ir dažnai mes kai kalbame apie kompromisinius pakeitimus, sakome, kad jeigu yra įmanoma sujungti kelis kompromisinius pakeitimus, mes tą visuomet darome ir nebalsuojame už kiekvieną atskirai. Aišku, visiems buvo taip pat ir man didžiulis stresas pereiti visą lentelę. Ir aš galiu formaliai pasakyti, kad iš tiesų mes galėtume šiandien balsuoti. Todėl dabar norėčiau išklausyti nuomonę už ir nuomonę prieš, kaip plenarinė sesija. Peter Lyze pasisakys už, o Linda McKevenda prieš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad šis klaus, e, klausimas, ar teisiškai tai yra įmanoma, mes kol kas į šį klausimą negalime atsakyti turėtų sprendimą priimti pirmininkas, tačiau bet kokiu atveju mes ateityje, jeigu turėsime tokį ilgą pranešimą, atsižvelgtume į tai, kad kyla problemos visose frakcijose, nes ne viena frakcija nesugebėjo pabaigti savo balsavimo sąrašo, nes iš tiesų yra skirtumas, ar tai yra laikinasis balsavimo sąrašas, ar jame dar kažkas keičiasi. Vienas pakeitimas gali visiškai pakeisti balsavimą dėl viso straipsnio ir jeigu keičiasi pakeitimų tvarka, tai, tai galbūt e, pasikeičia ir situacija. Gal aš, pavyzdžiui, vietoj pliuso turiu rašyti minusą. Todėl galbūt formaliai galima teikti, kad prieš dvi savaitės buvo e, balsavimo sąrašas, bet tai nebuvo galutinis sąrašas ir tik vakar vakare 17 val. buvo pateiktas galutinis sąrašas ir tai yra problema visoms frakcijoms, nes yra labai daug pakeitimų ir tikrai situacija keičiasi. Ir norėčiau, kad į protokolą būtų įrašyta, kad mes turėtume patikrinti ir iš esmės atsakyti į klausimą, kaip mes dirbsime. E, kitą kartą, kai iškils toks atvejus, ka, atvejs, kad parlamento nariai prieš pakankamai laiko iki balsavimo gautų galutinį balsavimo sąrašą. Ir kadangi dabar situacija yra tokia sudėtinga, ir visi turėjo problemų dėl to, kad tai yra pirmas toks didelis e, dokumentas ir toks ilgas balsavimo sąrašas mūsų komitete. E, ir gali atsitikti taip, kad bus tam tikrų klaidų balsuojant. Todėl aš manau, kad būtų gerai atidėti balsavimą. Iš tiesų nieko blogo neatsitiks. Mes jau 18 mėnesių turime komisijos. E, dokumentą, taigi nieko nesiks, jeigu mes dar mėnesį palauksime su balsavimu, bet bent jau tada žinosime, kad balsuojame teisingai. Pirmininkas, čia buvo pasisakymas už, Linda pasisakys prieš, prašau. Čia. Pirmininkė, aš manau, turime balsuoti šiandien. Šis klausimas buvo svarstomas parlamente ilgą laiką ir tema yra puikiai pažįstama. Balsavimo sąrašą mes gavome tik praeitą vakarą tas teisybė, tačiau buvome susipažinę su jo projektu, mes žinome, dėl ko balsuosime, todėl nemanau, kad kokios nors naudos atneš balsavimo nukelimas. E, praeitą savaitę mūsų šešėlinė pranešėja prašė nukelti balsavimą. Pranešėjas, tačiau pranešėja nesutiko. E, ir kadangi yra tik tai konsoliduotos pataisos, nėra kompromisinių pataisų. Ir ponė Zomer diskusijos metu niekaip neužsiminė apie tai, kad nori nukelti balsavimą. Mūsų frakcija daug laiko praleido tam, kad parengtų pataisas ir išnagrinėtų balsavimo sąrašą. Manau, kad visi puikiai žinome, kokias pozicijas esame užėmę ir dabar jau atėjo laikas balsuoti. Pirmininkas komitetas gali laisvai apsispręsti, tą ir padarysime elektroniniu būdu. Prašau dabar balsuoti. Tie, kurie balsuoja už balsavimo nukelimą, spaudžia žalią mygtuką, tie, kurie balsuoja prieš, spaudžia kitą mygtuką. Balsuoti pradedame. E Šiesų spaudimas didžiulis, iš EPP yra labai per, ženkliai per daug narių. Uh, socialistų viena, vienu nariu yra per daug. Pone Zomer, gerai jūs mobilizavo, tačiau tai vis tiek nepadės. E, vis dar vienu per daug iš EPP. Kažkas turi ištraukti savo kortelę. Dabar gerai, balsavimas baigtas. 29 už, 30 prieš, balsa, prieš atidėjimą balsavimo, vienas susilaikė. Der Antrag ist damit abgelehnt. Ja? Taigi prašymas atidėti balsavimą yra atmestas, ponė Zomer. Pone pirmininkė, mano prašymas yra atmestas, e, tai yra demokratinė procedūra, tačiau aš vis tiek abejoju, ar teisėta yra balsuoti šiandien, todėl aš norėčiau, kad į protokolą būtų įrašytas mano susirūpinimas ir aš tikiuosi, kad mūsų atitinkamos tarnybos patikrins, ar šis balsavimas yra teisėtas. Taip pat norėčiau, kad pirmininkų suigoje taip pat būtų išnagrinėtas šis atvejs. Pirmininkas, e, čia nėra ko tikrinti. Paskutinė minutė buvo pateikti tik tai prašymai dėl balsavimo atskirai ir yra du konsoliduoti pakeitimai. Prieš juos galima, būti, galima balsuoti prieš juos. Toks yra formalus būdas, aš nežinau, ką čia dar reiktų tikrinti. Tai yra iš tiesų didžiulis dokumentas, 900 pakeitimų, jau 18 mėnesių mes nagrinėjame šią temą. Na ir prieš pradedant balsuoti, reikia išsiaiškinti dar vieną klausimą. E, tai yra tam tikrų pakeitimų legitimumo klausimas. Tai yra 162 pakeitimas, 525 dėl maisto produktų agentūros 526, dėl bendros rinkos e, nuostatų pakeitimo žuvininkystės ir akvakultūros produktams, toliau dėl genetiškai modifikuotų produktų ženklinimo 224, 361 ir 511. 11. Mes patikrinome visus šios pakeitimus, e, išskyrus 526 pakeitimą, e, mes E, nusprendėme, kad vis, už visus kitus pakeitimus galima balsuoti, o 500, už 526 nebalsuosime, nes bendra, e, rink, bendrosios rinkos nuostatos ir žuvų išteklių saugojimas tai nėra ta informacija, kurią turėtų žinoti vartotojai ant maisto produktų, kuri turėtų atsispindėti. Na, gerbiami kolegos, dabar pradėsime šį balsavimų maratoną. Taigi turėsime balsuoti, bet komitetas kažkada balsavo dėl REACH dokumento. Tai buvo taip pat didelis dokumentas ir tikėkime, kad mums pavyks gerai. 34 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę. Turime patikrinti. Pradedame balsuoti. Ein EVP zu viel. Vieną APP e narių per daug. Ar koordinatoriai galėtų išsiaiškinti, kas balsuos, balsuoja, kas ne? Also, angenommen, 33. 33 už, 26 prieš priimta. Vienas susilaikė. 35 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. patikrinsime. Pradedame balsuoti. EVP einer zu viel, immer noch. EPP vienu nariu per daug. Kažkaip šiandien ryte mums nesiseka. Immer noch einer zu viel. Vis dar vienu per daug. Peter Liese, Richard Seber. Peter Lyze, Richard Zeber, jūs juk, gal, jūs juk mokate skaičiuoti. Immer noch einer. Vis dar vienu per daug. Ja, kann denn mal einer dafür sorgen, dass es... Ar kas nors galėtų pasirūpinti, kad nebūtų per daug balsavusių. Dabar viskas tvarkoj. 29 už 32 prieš atmesta. 36 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 249 už, prieš, susilaikę, priimta. Imko 15. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 248 ir Agri 17. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 37. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Imko 16. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 38. Kas už? prieš susilaikė priimta. 39 kas už, prieš susilaikė priimta. 40 kas už, prieš susilaikė priimta. 41 kas už, prieš susilaikė priimta. 42 kas už, prieš susilaikė priimta. Imko 17, kas už, prieš susilaikė. Atrodo priimta, bet patikrinsime, pradedame balsuoti. Abstimmung geschlossen. Ja. Balsavimas baigtas. 32 už 29 prieš priimta. 250 kas už, prieš, susilaiko, susilaikė priimta. 43 ir 251 kas už, prieš, susilaikė priimta. Kiti atkrenta, 44 kas už, prieš, susilaikė priimta. Agri 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Agri 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Patikrinsime. Gerai, pradedame balsuoti. Einer bei der EVP noch zu viel. Vis dar vieno EPP nariu per daug. EVP immer noch einer zu viel. Vis dar vienu per daug. Ist okay. Dabar gerai. 24 dafür, 25. 24 už 35 prieš atmesta. Ja? Kollege Utski. Kolega Utski. Thank you very much. I just need some technical support because my, my voting machine does not work neveikia mano balsavimo uh, aparatas, gal galėtumėte atsiųsti techniką. Utskis voting machine uh, funkcioniert sofort. To jau pat padarysime viską, kad veiktų jūsų balsavimo aparatas. Toliau balsuosime toliau. Wo geht's denn weiter? 256. 256. Atkrenta 257. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 45. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 46. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 47. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 48. Kas už? prieš, susilaikė, patikrinsime. Abstimmung geschlossen. Balsavimas baigtas. 32 už 27 prieš priimta. 49 kas už. Prieš susilaikė priimta. 50 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 yra gri 20, identiški kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 kas už. Prieš. Susilaikė. Turime patikrinti. 53 balsuoti pradedame. Apšimų bendit. Balsavimas baigtas. 32 už, 29 prieš. Priimta. 54 kas už prieš susilaikė priimta. 258 kas už. Turime balsuoti dėl Imko 18. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 258 kas už? Prieš susilaikė priimta. 56 kas už? prieš susilaikė priimta. 57 kas už. Dėl 57 balsuom kas už, prieš susilaikė atmesta. 260 kas už, prieš susilaikė atmesta. Imko 19. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 262. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 263. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 58. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 59 kas už, prieš susilaikė, priimta. 60 kas už, prieš susilaikė, priimta. 265 kas už, susilaikė, e, prieš susilaikė, priimta. Agri 21 kas už, prieš susilaikė priimta. geht es weiter. 61. Kas už prieš susilaikė priimta. Agri 23. Kas už prieš susilaikė priimta. 267. Kas už prieš susilaikė priimta. 62 kas už, prieš. Patikrinsime. 62 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 32 už, 27 prieš. Niekas nesusilaikė priimta. Agri 24. ist linguistik. 63 yra lingvistinis, 268 atskiras balsavimas, pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Tai buvo taip pat Agri 25 pakeitimas. 64. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 65. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Toliau kompromisiniai pakeitimai. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau imko 22. Kas už? Prieš susilaikė priimta priimta. Patikrinsime. Balsuojame dėl IMKO 22. Balsavimas baigtas. Taip ir galvojau, 32 už, 27 prieš priimta. 68 atkrenta. 69. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 70. Kas už? Prieš susilaikė priimta. An 71. 71. Kas už? prieš susilaikė priimta. Du šimtai septyniasdešimt penktas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad primta, bet patikrinsime, balsuojame. beendet. Balsavimas baigtas. Iš tiesų buvo sunku numatyti 30 prieš 30 taigi atmesta. 72. Mes balsavome dėl žodinio pakeitimo, tai todėl balsuojame dabar dėl 275. Kas už? prieš. Atrodo atmesta, bet galime pati, patikrinti. Gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas. kai kažkas pasikeitė, vienas pakeitė nuomonę 29 už 31 prieš atmestą. 72. Kas už? Prieš susilaikė atmestą. 277. Kas už? Prieš susilaikė atmestą. 278 atkrenta, agri 26 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 27 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 73 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 279. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Because we adopted uh, 59. Dėl kad mes pat priėmėme 59. Todėl jis atkrenta. Tai yra priežastis. Tai parašyta paaiškinimuose, komentaruose. Septyniasdešimt ketvirtas atsimtas, septyniasdešimt penktas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 280 ir imko 24 kas už, prieš susilaikę priimta. Du šimtai aštuoniasdešimt pirmas kas už, prieš susilaikę priimta. Patikrinsime. Balsuojame dėl 281, pradedame balsuoti beendet. Balsavimas baigtas. 39 už, 20 prieš. Imko 25 pataisa atkrinta, 76, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Du šimtai aštuoniasdešimt penktoji, kas už, prieš susilaiko atmesta. Rezultatas yra visiškai aiškus, tačiau galim pasitikslinti, balsuoti. Pradedame dėl 285-osios. Balsuoti baigiame. Visiškai aiškus, vienareikšmiškas rezultatas. 77. Jūsų balsavimo įranga vis dar neveikia? Ne. Tik noriu pasiaiškinti, kaip supratau, mes pritarėme 76 pataisai, o pas mane parašyta, kad 282 pataisa atkrinta, jeigu 76 yra pritarta mes nebalsavome dėl 282, balsavome dėl 285, sako pirmininkas. Septyniasdešimt septintoji, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl 28, kas už Ar teisingai? Klausia pirmininkas padėjėjų. Pirmininkas atsiprašo. Dabar balsuosime dėl 284 ir 287, kas už. kas prieš. Sakau, kad atmesta. Gerai, pasitikslinkime, jeigu pagėdaujate. Balsuojame elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta, nors ir nedidelė balsų persvara. Agri 28 pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 289, kas už, prieš, susilaiko pritarta rezultatas neaiškus, reikia pasitiksminti dėl 289 pataisos. Balsuoti baigiame. Atmesta 29 balsai už, 32 prieš, 290 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Imko 27 pataisa kas už, prieš susilaiko pritarta. 80 ir Imko 28 kas už, prieš susilaiko pritarta. 29 Imko kas už, prieš susilaiko pritarta. 81, kas už, prieš susilaiko pritarta, 82, kas už, prieš susilaiko pritarta. Agri 29 ir 292, kas už, prieš susilaiko pritarta. Imko 30, kas už, prieš susilaiko pritarta. 83 kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl pirmojo konsoliduoto pakeitimo. Kas už pirmąjį konsoliduotą pakeitimą? Ačiū, kas prieš susilaiko pritarta didelė balsų dauguma pritarta. 85 kas už, prieš susilaiko pritarta. Imko 32 kas už, prieš susilaiko. Pasitikslinkime dėl šios pataisos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 32 balsai už 30 prieš pritarta. Nemko 32 pataisa. Kas už, dar kartą sako pirmininkas, ne, dėl jos jau balsavome. 295 ir 297 bei Agri 30 pataisa, kas už šias pataisas visas iš karto, ačiū, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl antrojo konsoliduoto pakeitimo. Balsuokime dalimis, kas už pirmąją dalį. Kas prieš. Reikia pasitikslinti. Aš manau, kad pirmąją dalį pritarta, tačiau pasitikslinkime. Balsuoti pradedame. vienu Europos liaudės partijos atstovu yra per daug tarp balsuojančių, dabar viskas tvarko, balsuoti baigiame, pritarta 32 balsai už 29 prieš vienas susilaikė. Antroji dalis, kas už antrąją dalį, kas prieš. Atrodo, kad ta pati dauguma, tačiau dar kartą pasitikslinkime, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Taip, 33 už 29 prieš, pritarta. Toliau balsuosime, pradedant nuo 12 balsavimo sąrašo puslapio. 316 pataisa pačioje puslapio apačioje. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 89 pataisa, kas už? Prieš susilaiko pritarta. 19, Agri 33, Imko 34, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 318, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 319, Imko 35, kas už, prieš, susilaiko atmesta 91 kas už, prieš susilaiko pritarta, agri 34 kas už, prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikslinti, buvo visiškai aiškus balsavimo rezultatas. Gerai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Buvo labiau nei aiškus balsavimo rezultatas, labiau nei akivaizdus. Agri 35 atkrinta, Imko 36, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Agri 36, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 92 kas už, prieš susilaiko pritarta, 93 ir imko 37 kas už, prieš susilaiko pritarta, 320 kas už, prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl konsoliduoto pakeitimo numeris 4. Kas už šį pakeitimą, kas prieš, susilaiko pritarta. Todėl atkrinta trečiasis konsoliduotas pakeitimas ir toliau balsuojame nuo 15 puslapių. Pradedame balsuoti dėl konsoliduoto pakeitimo numeris 5. Kas už šį pakeitimą? Ačiū, kas prieš susilaiko pritarta. Šešioliktame puslapyje 333 imko 41 pataisos, kas už prieš susilaiko atmesta. 97, 41, Agri ir Imko 42, kas už šias pataisas, kas prieš susilaiko pritarta. 98, Agri 42, 335, kas už prieš susilaiko pritarta.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 vienu socialistų ir demokratų atstovu yra per daug tarp balsuojančiųjų. Vis dar viena kortelė nėra ištraukta iš balsavimo įrangos. Čia parašyta, kad 334 atkrinta, jeigu 98 yra priimta, kiek pamenu, 98 mes pritarėme. Ja, das ist richtig. Also, wir brauchen nicht. Taip, jūs esate teisus, todėl mums nereikia balsuoti dėl šios pataisos kadangi buvo pritarta Agri 42 pataisai, todėl atkrinta 334 bei kitos, tiksliau kitas pakeitimas. Todėl toliau balsuosime nuo Imko 44 pataisos. kuri yra 18 balsavimo sąrašų puslapį, imko 44, kas už, prieš, susilaiko pritarta, agri 43, kas už, prieš, susilaiko pasitikslinkime, balsuoti pradedame. vis dar yra vienu socialistų ir demokratų atstovų per daug tarp balsuojančiųjų. Situacija nesikeičia. Mūsų įranga rodo, kad jau dabar viskas tvarkoja, balsuoti baigiame. 31 balsas už, 30 prieš, vienas susilaikė, pritartė. 341 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 99 ir Agri 44 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 342 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 343, kas už, prieš, susilaiko atmesta, agriš 46, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 344 ir agri 47, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 346 kas už, prieš susilaiko atmesta 345 kas už, prieš susilaiko pritarta 348 kas už, prieš susilaiko atmesta. 347 kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 347 pataisos. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. 35 balsai už, 25 prieš pritarta. Šimtas pirmoji. Netiksliau šimtoji pasitikslina pirmininkas, kas už šimtąją. Prieš susilaiko pritarta, šimtas pirmoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tai yra atmesta. Pasitikslinkime dėl 101. Pradedame balsuoti. Ir vėl vienu socialistų atstovu per daug balsuoja. Dabar viskas gerai. 20, 305 už 26 prieš pritartą. 349. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Imko 45. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 102. Kas už? Prieš susilaiko atmesta man sako, kad e, dėl 350-osios e, pataisos atveju balsuosime tik dėl antrosios dalies, nes pirmoji visiškai atitinka komisijos pasiūlymą. Balsuojame dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Jeigu pažvelgtumėte į balsavimo sąrašą, Tai po antraja dalimi yra parašyta, kad ji atkris, jeigu 102 pataisai bus pritarta. Nekalbėtoja pasitaiso ir pripažįsta, kad ji pati klydo. Pirmininkas tam pritarė. Apie antrąją dalį pritarėme šios pataisos, dabar balsuokime dėl 103, kas už prieš susilaiko pritarta, 104 kas už, prieš susilaiko pritarta, agri 49 kas už, prieš susilaiko atmesta, 351 kas už, prieš susilaiko atmesta. 105, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 353, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Agri 50. Jeigu norite, galime pasitikti pasitikslinkime dėl 353-osios, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Aiškiai atmesta. Agri 50 ir 352, kas už, prieš, susilaiko pritarta. <clears throat> Kita pataisa atkrinta. Dar kita taip pat. Toliau tęsime balsavimus nuo 357. Kas už šią Karlo Šliuterio, kuris ką tik atvyko pataisą. Kas prieš? Susilaiko atmesta. 107 ir 356 kas už. Prieš susilaiko pritarta 359 kas už. Prieš susilaiko pritarta <clears throat> 360 kas už. Prieš susilaiko. Turime pasitikslinti, balsuoti pradedame dėl 360. -osios. Balsuoti baigiame. 35 už 26 prieš pritartą. 109. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 110. Kas už? Pone Zomer. Norėčiau atsiimti 110 pataisą. Pataisa atsiimta. Ačiū. Agri 51. Jeigu kas nors norėtų perimti autorystę pataisos, dėl jo reikia balsuoti, taigi balsuojame dėl 110-osios. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta vienareikšmiškai. Balsavimo rezultatai buvo visiškai aiškus. Čia, jeigu reikalaujate, mes būsime mandagus ir pasitikslinsime, žinau dėl kokių priežasčių. Balsuoti baigiame. 37 už 22 prieš. Aiškiau nebūna. Agri 51, kas už. Prieš. Susilaiko atmesta 361 iš Liuterio, kas už. Prieš. Susilaiko atmesta 362 su žodiniu pakeitimu kas už. Prieš. Reikia kažkaip pasitikslinti, nebuvo aiškus balsavimo rezultatai, prašau kelti rankas, nes esant nedideliai persvarai sunku nuspręsti, balsuoti baigiame balsuoti. Tai yra pradedame ir baigiame. 31 balsas už, 29 prieš, vienas susilaikė, pritarta, 111 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 363 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 365 kas už prieš susilaiko atmesta. 112, kas už, prieš susilaiko atmesta. 368, kas už, prieš susilaiko atmesta. Agri 52, kas už, prieš, susilaiko atmesta 364, kas už, prieš, susilaiko atmesta 366, kas už, prieš, susilaiko atmesta 367, kas už, prieš Pakartokime balsavimą dėl 367, kas už, kas už 367, kas prieš, susilaiko, manau, kad atmesti, tačiau pasitikslinkime elektroniškai dėl 367. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Buvo aiškus rezultatas 20 už 39 prieš, vienas susilaikė. 113 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 114 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 369 kas už, prieš, susilaiko pritarta 3, 370 ir imko 49 identiškos jos atkrinta. Tame puslapyje 373, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 115 atsimta. Balsuokime dėl 371 ir 72, kurios yra identiškos. Jos taip pat atkrinta. Toliau balsuojame dėl Agri 53 ir 374, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 116, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Agri 54, kas už prieš susilaiko atmesta 117, kas už, prieš susilaiko pritarta 118 ir imko 51, kas už, prieš susilaiko pritarta 119, kas už, prieš susilaiko pritarta 120 ir 376. Jos yra skirtingos, nes už vieną siūloma balsuoti už, už kitą prieš, pranešėjai žodis. Mes balsuosime atskirai dėl 120-osios, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, dėl kitos balsuoti tokiu būdu nereikia. 3, 7, 5 atkrinta, taip pat ir imko 52, 121, kas už, prieš, susilaiko pritarta. So, 56. Wer ist für? Kas už Agri 56 pataisą? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 122, kas už? Prieš susilaiko. Reikia pasitikslinti dėl 122 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 36 balsai už, 26 prieš pritarta. Dabar balsuokime dėl konsoliduotų pakeitimų numeris 6 ir 7. Kartu, kas už. Prieš pritarta. Galime pasitikslinti, jeigu pageidaujate. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 35 už 26 prieš pritartą. Toliau balsuojame nuo 28 puslapių. ir pradedame nuo 392 ir 94 pataisų, kas už šias abi pataisas, kas prieš, susilaiko atmesta. 396, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tęsime balsavimą nuo 29 puslapio 400 pataisa, kas už šią pataisą, kas prieš susilaiko atmesta. Tęsime balsavimus nuo 32 puslapio. 127 pataisa. Antroji dalis, kuri buvo atsimta. Taigi balsuokime dėl 407 pataisos šeštosios dalies autorių ponė Zomer, kas už šią pataisą. Kas prieš? Susilaiko pritarta. 403 pataiso penktųjų dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. Kitos pataisos atkrinta. 407 dalis ir 405 dalis identiškos, kas už šias pataisas, ačiū, kas prieš, susilaiko pritarti. Keturi šimtai vienuoliktoji, trisdešimt trečiame puslapyje, kas už prieš susilaiko pritarta. 130, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 131, kas už, prieš, susilaiko pritarta, imko 61, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 414, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 414. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 38 už 25 prieš pritartas. Aštuntasis konsoliduotas pakeitimas Glenis Vilmot. Siūlo žodinį pakeitimą, prašau. Ačiū pirmininkė, aš tik norėjau pridėti žodį soft e, prie e, soft drinks, ten kur kalbama apie gėrimų kategorijas, taigi aš norėčiau pridėti e, soft drinks gaivėjai gėrimai. Uh, su šio žodiniu pakeitimu. Balsuojame dėl viso konsoliduoto pakeitimo. Numeris 8, kas už, prieš. Pasitikslinkime elektroniškai balsuoti. Pradedame. Ein PPE zu viel. Vienu EPP nariu per daug. Die Vögel zwitschern.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 mes dabar balsavome dėl žodinio pakeitimo, taigi turime balsuoti dėl konsoliduoto pakeitimo, bet man atrodo bus ta pati dauguma, taigi balsuojame dar kartą, kas yra už konsoliduotą pakeitimą aštuntą, kas už. Ne, geriau darome iš karto, balsuojame iš karto elektroniniu būdu. Das die Ampel. Geschlossen. Balsavimas baigtas. 30 už, 32 prieš. Prašymas atmestas, e, pakeitimas atmestas, toliau 132. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 133. Kas už? Prieš? susilaikė, priimta. 417. Atkrenta. Vierhundertfünfzehn auf Seite 34. 34 puslapį 415 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 420 atsiimtas. Ketur, 437. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Agri 67, 134 ir 432. Kas už? Prieš. Minutėlė. Balsuojame dėl visų trijų pakeitimų. Taip turime balsuoti. Agri 67, 134, 432. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Mes turėjome balsuoti dėl šių pakeitimų atskirai, nes jie beveik panašus, bet ne, ne tapatus. Todėl niekas ir nekėlė rankų, nes yra skirtingi ženklai šitiem trim pakeitimam. Taigi balsuojame atskirai. Agri 67. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. Toliau 134. Kas už? prieš susilaikė, taip pat atmesta. 432, kas už, prieš, taip pat atmesta, bet galime patikrinti. 432 balsuojame. Und beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 439. Kas už? Prieš. Sus, e, atmesta. Ket, patikrinsime 439. Pradedame balsuoti. Vėl vienu per daug EPP e narių. Balsavimas baigtas. 30 prieš 30, 2 susilaikę. Atmesta. Dabar 430. 430.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 susilaikė atmesta. 428 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Imko 63 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 436 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 433 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturšimtai trisdešimt penktas, keturšimtai trisdešimt septintas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturšimtai trisdešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 429 kas už, prieš susilaikė atmesta. 438 kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad priimta, tačiau patikrinsime. Balsuojame dėl 438. Beendet. 17 zu 44, hei, ja, apgel. 17 už 44 prieš. Atmesta. 135 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 440 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 136 kas už, prieš susilaikė priimta. 440, 441 ir 442 bei 64 kas už, prieš susilaikė priimta. Konsoliduotas pakeitimas numeris 9, kas už jį. Kas prieš? Atmesta, bet patikrinsime. Pradedame balsuoti. Abstimmung geschlossen. Ja. Balsavimas baigtas. 25 už 36 prieš, vienas susilaikęs atmesta. Toliau balsuosime už kiekvieną pakeitimą atskirai. Yra trys pakeitimai, kur prašomas atskiras balsavimas 137, 443 ir 446. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už ją? Kas prieš? Susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Third, third, third, third, third, third, third.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 138 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 452 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 400 tai 54. Pirmoji dalis ir imko 68 pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikę. Patikrinsime. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas iš tiesų gana neaiškus rezultatas buvo 31 už, 29 prieš, 2 susilaikė. Keturi šimtai penkiasdešimt antras. Kas už šį pakeitimą? Prieš susilaikė atmesta. Šimtas trisdešimt aštuntas. Kas už? prieš susilaikė priimta. 138 trečioji dalis, kas už, prieš susilaikė patikrinsime. Meines noch folgt. Dabar Alde frakcijos vienu nariu per daug. Dabar gerai. Trisdešimt vienas prieš trisdešimt vieną, tai reiškia atmesta. 454 antroji dalis, Imko 68 antroji dalis, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Patikrinsime, pradedame balsuoti. Ja, gut, kann ich er nichts machen. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 28 už 34 prieš atmesta. Šimtas trisdešimt aštuntas ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Patikrinsime 138 ketvirtą dalį, pradedame balsuoti beendet. Balsavimas baigtas. Vis tik atmesta, nors ir nedidelė persvara. Gerakis. 452 trečioji dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 138 penktoji dalis kas už prieš, susilaikė atmesta. Patikrinsime 138 penktoji dalis. Bandit. Balsavimas baigtas. Atmesta. Agri 69, kas už? prieš susilaikė atmesta. 451 antroji dalis kas už prieš susilaikė atmesta. 455 kas už prieš susilaikė atmesta. 452 ketvirtoji dalis kas už prieš prieš susilaikė atmesta. 454 trečioji dalis, kas už? 454 trečioji dalis, taip. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Imko 68 trečioji dalis, kas už? Prieš susilaikė atmesta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 Sekretariatas sako, kad kadangi buvo atmesta devintoji konsoliduota pataisa, tai ir dešimtoji taip pat atkrenta, todėl mes turime balsuoti už kiekvieną pakeitimą atskirai. Taigi 459 Volgerio Kramerio, kas už? 459, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Agri 70 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 139 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 464 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime. 464. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Trisdešimt už, trisdešimt vienas prieš atmesta. 461 kas už, prieš susilaikė atmesta. Imko 69, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 458, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 463, kas už, prieš, susilaikė atmesta priimta. Gerai, pradedame balsuoti. Ich sehe natürlich hier oben die Licht, das ist immer. Äh, äh, Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Iš tiesų, gerai, kad tikrinome 30 už, 32 prieš atmestą. 460, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 462, kas už, prieš, susilaikė priimta. Patikrinsime, pradedame balsuoti. PPE eine zu viel. EPP vienu nariu per daug. Jetzt ist in Ordnung. Dabar viskas gerai. 34. 34 už, 27 prieš. Dabar aš laimėjau. Teisingai buvau pasakęs. Ket... E, atsiprašau, 140, ponė Zomer. Čia yra parašyta kad 462 pakeitimas atkrenta, jeigu visi tie, kurie čia išvardinti pakeitimai, bus priimti. Todėl man kyla klausimas, ar iš tiesų taip gali būti, ar tai patikrinta. Taip, sako pirmininkas, mes patikrinome ir iš kairės, ir iš dešinės, iš tiesų yra taip. Mes dėl to balsavome, buvo dauguma, dabar 140. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Atrodo, jau pavargome. Man atrodo, kad atmesta, tačiau patikrinsime. Balsuojame. 140. 140. EPP vienu nariu per daug.

susilaikė atmesta. Šimtas keturiasdešimt pirmas, keturiasdešimt trečiame puslapyje. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Wen habe ich denn abgelehnt? Nicht diese, also, äh, bestimmt, ja. 470. 470 ir 575, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 142 Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 457 kas už, e, atsiprašau, jis atkrenta. Kitas pakeitimas taip pat. 475 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinsime 475 pakeitimas. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 29 už, 32 prieš atmesta. 142, 456 ir rimko 70 identiški. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 457. Su 473 atkrenta. 471, 474, 472 ir agri 72. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Agri 73. Kas už? Prieš susilaikė primta. 457 ir 476. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Imko 71. Kas už? Atsiprašau, atkrenta. 143. Kas už? prieš susilaikė priimta. 477. Kas už? Kas už dar kartą? 477. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 457 ir rimko 72, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 144 ir 457, kas už, prieš, susilaikė, patikrinsime. EVP einer zu Vienu EPP nariu per daug. Immer noch. Dar per daug. Dabar gerai. Atmesta 29 už 32 prieš. Keturi šimtai penkiasdešimt šeštas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Agri 74, kas už, prieš, susilaikė, patikrinsime. Agri 74. So beendet. Balsavimas baigtas atmesta. 27 už 33 prieš. 145. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 478. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Tikriname 478. Ein EPP zu viel. Vienu EPP nariu per daug. Vis dar per daug. Jetzt beendet. Balsavimas baigtas. 35 už, 24 prieš priimtas. 456. Kas už? 456. Kas už? Prieš? Priimta. 146. Kas už? Prieš? susilaikė priimta. Konsoliduotas vienuoliktas pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Patikrinsime. Balsuojame. E vienu EPP nariu per daug. Immer noch. Vis dar vienu per daug. Jetzt ist okay. Ula. Dabar viskas gerai. Atmesta. 30 prieš 31. Geht das bis dahin? Ist das ganz also, 147. Wer ist dafür? 147. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 148. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Agri 76. Agri 76. Agri 76 ir 483. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 481. Kas už, prieš, susilaikė primta. 485. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 486. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Seite 47 im 47 puslapis Imko 73. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Agri 78. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Imko 74. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 150 pirmoji dalis kas už, prieš, patikrinsime. 150 pirmoji dalis pradedama balsuoti. EPP, EPP, jetzt ist in Ordnung. Ja, angenommen. Priimta. 32 už, 28 prieš. Toliau 491 ir, ir Agri 79 bei 492. Jis atsimtas. Taigi balsuojame už 491 ir Agri 79. Kas už? Tai yra 47 puslapio pati apačia. Paskutinė, paskutinis balsavimas. Kas 491 ir Agri 79? Kas prieš? susilaikė atmesta. Toliau 48 puslapis, 150 ir agri 80. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinsime. Pradedame balsuoti. Ended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 497. 49 puslapį kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 498 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 500 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 499 kas už, prieš. Turime patikrinti 499, pradedame balsuoti. Beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 už 33 prieš. Toliau 151 ir 501 identiški, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Uh. Das wird lustig. Also. Dabar bus labai linksma, bus Agri 83 ir Imko 77, 10 dalių tekste. Erster Teil, wer ist dafür? Pirmoji dalis, kas už? Pirmoji dalis, kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš turime patikrinti. Balsuojame dėl trečiosios dalies. und beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 31 už, 28 prieš. Ketvirtoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Penktoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Šeštoji dalis. Kas už? prieš susilaikė atmesta. Septintoji dalis kas už prieš susilaikė. Patikrinsime. Balsuojame dėl septintosios dalies. Bandits. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Gerai, patikrinsime. Aš balsuojame dėl aštuntosios dalies. Beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta 29 už 32 prieš 9 dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dešimtoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė taip pat atmesta. 502. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 152 kas už, prieš susilaikė priimta, bet galime patikrinti. Balsuojame dėl 152. Und beendet. Atmesta. 513 už. Prieš. Susilaiko. Pasitikslinkime taip pat dėl 503. -osios. Balsuoti baigiame. 38 už, 22 prieš, pritarta 504, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Penkišimtas septintoji. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 508 kas už. Prieš susilaiko pasitikslinkime. Dėl 508 pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 509. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Šimtas penkiasdešimt penktoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. 511, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas penkiasdešimt penktoji dar kartą, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dar kartą tikslinomis dėl 155 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Aiškia persvara atmesta. 514 pataisa kas už. Prieš susilaiko pritarta. 515 atkrinta. Toliau yra 52 puslapyje nuo 512 pataisos antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 516 ir 513 antroji dalis, kas už šias dvi pataisas, kas prieš susilaiko atmesta. 517, kas už prieš susilaiko atmesta 514, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta 33 už 27 prieš. 518. Atkrinta 514 taip pat. 114 pataisa trečioji dalis, kas už. Kas prieš. Susilaiko pritarta 519. Atkrinta 513, taip pat 156 pataisa 53 puslapį, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 520, kas už, prieš, susilaiko pritarta 157, kas už prieš susilaiko atmesta. 521 kas už prieš susilaiko pritarta. Šimtas penkiasdešimt devintoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Agri 84 pataisa ir Imko 78 bei 160. Tačiau iš keturių dalių balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta, kas už trečiąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, kas už ketvirtąją dalį, kas prieš susilaiko taip pat atmesta. 523, kas už, prieš susilaiko atmesta atmestas 524, kas už, prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikslinti? Tikslinamės elektroniškai dėl 524. Balsuoti baigiame. 47 už, 14 prieš. Pirmininkas atsiprašo. Šimtas šešdešimt pirmoji, kas už Renatę Zoną ar pakeitimą, kas prieš susilaiko pasitikslinkime.

susilaiko atmesta. Tikslinamės dėl 162. Vis dar vienu EPP atstovu per daug tarp balsuojančiųjų. Pritarta. Šimtas šešdešimt trečioji, kas už kas prieš, susilaiko atmesta. Agri 85. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 525, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 526 nepriimtina, imko 79, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 528 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penki šimtai dvidešimt devintoji antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pasitikslinkim elektroniškai dėl 529 antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. 530. Kas už? Prieš. Susilaiko. Manyčiau, kad pritarta, tačiau kadangi ne visi kelia rankas, sunku įvertinti, tikslinamės dėl 530. -osios. Balsuoti baigiame. Pritarta. 56 puslapyje 531 pataisos pirmoji dalis, kas už. Kris Deivis pataisa. Kas už. Prieš susilaiko atmesta 165, kas už. Prieš susilaiko atmesta pritarta 531 antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 166 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pasitikslinkime dėl 166 pataisos pirmosios dalies. Vėl vieno EPP atstovų per daug. Gerai, kad tikslinamės atmesta 30 balsų už 30 prieš, A griežtų 87, kas už peršokome. Grįžkime atgal. 166 pataisa, trečioji dalis. Dar dėl jos reikia balsuoti, kas už. Prieš susilaiko atmestą. Agri 87, kas už, prieš susilaiko atmestą, Agri 88, kas už, prieš susilaiko atmesta, agri 89 kas už, prieš susilaiko atmesta, agri 90 kas už, prieš susilaiko atmesta, agri 91 kas už, prieš susilaiko atmesta. Ar aš per greitai balsuoju, klausiu pirmininkas. 166 ketvirtoji dalis, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Agri 92, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 166 antroji dalis, kas už. prieš susilaiko atmestas 166 penktoji dalis, kas už prieš susilaiko atmestas 167 atsiimta, agri 93 kas už prieš susilaiko atmestą. Tęsame 57 puslapį, 168 pataisa, kas už, prieš, susilaiko liberalai nepareiškia savo nuomonės. 57 puslapį esame dėl Renatos Zomer pataisos balsuojame. 168, kas už, kas prieš susilaiko. Tikslinamės elektroniškai, balsuoti pradėme. Dėl 168 balsuoti baigiame. 31 už, 30 prieš. Skirtumas nežymus. Agri 94, kas už, prieš susilaiko atmesta, agri 95 kas už, prieš susilaiko atmesta, 533 kas už, prieš susilaiko atmesta, agri 96 ir 169 kas už, prieš susilaiko pritarta, 170 kas už prieš susilaiko pritarta. Agri 97 ir 535 kas už, prieš susilaiko atmesta 534 kas už, prieš susilaiko atmesta 171 kas už, prieš susilaiko pritarta 172 kas už prieš susilaiko pritarta. 133 agri 98 kas už prieš susilaiko pritarta 174 agri 99 kas už prieš susilaiko pritarta 175 agri 100 kas už prieš susilaiko tikslinamis dėl 175 ir agri 100. Balsuoti baigiame. Atmesta. Kitame puslapyje 58 dabar esame 176 pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta agri 101 pataisa, kas už prieš susilaiko atmesta 177, kas už prieš susilaiko tikslinamis. Balsuoti baigiame. 30 už 22 prieš 9 susilaikė pritarta. 536 kas už prieš susilaiko atmesta 178, kas už, prieš, susilaiko atmesta 537, kas už, prieš, susilaiko atmesta 538, kas už, prieš, susilaiko atmesta imko 82, kas už prieš susilaiko pritarta. 540 kas už, prieš susilaiko atmesta, 541 kas už, prieš susilaiko atmesta, 542 kas už, prieš susilaiko atmesta, puikiai balsuojate, dar galite pakelti rankas. Džiaugiuosi dėl to 543 ir imko 83, kas už, prieš susilaiko atmesta, imko 84, kas už, prieš susilaiko pritarta. 179 kas už, prieš susilaiko pritarta. 180 kas už, prieš susilaiko pritarta. Agri 102 kas už, prieš susilaiko atmesta. 544 kas už, prieš susilaiko pritarta. 545 su žodiniu pakeitimu, kas už, 545, kas prieš, susilaiko atmesta. Tikslinamės dėl 545 pataisos. Balsuoti baigiame. atmesta. Dabar balsuojame dėl 545 pataisos be žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta tą pačią balsų daugumą. 85 imko pataisa, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta, ta pati pataisa antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Agri 103, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 181, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 182, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 183, kas už, prieš susilaiko pritarta 184, kas už prieš susilaiko pritarta 185 ir agri 105 bei imko 87, kas už prieš susilaiko pritarta 551, kas už prieš susilaiko pritarta 188, kas už prieš susilaiko pritarta 546, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 547, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 549, kas už, prieš susilaiko atmesta. 550 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 100. Penkšimtą penkdešimtoji buvo priimta, tačiau galime dar pasitikslinti. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. 36 už 25 prieš pritarta 186, kas už, prieš, susilaiko atmesta, imko 86, kas už, prieš, susilaiko atmesta tikslinamės dėl IMKO 86. Balsuoti baigiame. Aiškia persvara pritarta. 187 IMKO 88, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Agri 104, kas už prieš susilaiko pritarta, agri 106, kas už prieš susilaiko pritarta, agri 107, kas už prieš susilaiko pritarta. 530, 53, kas už prieš susilaiko pritarta, identiškos 552 ir agri 108, kas už prieš susilaiko pritarta, 189, kas už prieš susilaiko pritarta, 190 atsimta, 554, kas už prieš susilaiko pritarta. 555 kas už prieš susilaiko pritarta, 556 kas už, prieš susilaiko pritarta, agri 109 kas už, prieš susilaiko pritarta, bet galime pasitikslinti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 191. Reikia balsuoti dėl 191, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pone Weisgerber pateikė žodinį pakeitimą 110 ir 500. Pane Vaisgerbi. Agri 110 pataisa ir 557 pataisos yra identiškos, nes kalba apie maisto pakaitalų geresnį ženklinimą. Vieną sakinį pasiūlyčiau papildomą. Jis skambėtų taip. Uh, following list contains examples, tai yra sąraše yra nurodomi atitinkami pavyzdžiai. Man būtų labai džiugu, jeigu mes nusiųstume tarybai aišku signalą, kad čia kalba eina apie maisto produktų pakaitalų ženklinimą. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, tuomet balsuokime agrišį dėl 110 su šiuo pakeitimu, kas už prieš susilaiko pritarta. Ar dar kartą teiksite dėl 557 žodinį pakeitimą? Ne. Tuomet balsuokime dėl 557 ir Inko 89. Ne, šios pataisos atkrinta, čia taip parašyta. Imko 90, kas už, prieš susilaiko pritarta. Agri 111, Imko 91, kas už, prieš susilaiko pritarta, Imko 91, Agri 112, kas už, prieš susilaiko pritarta, Imko 92, kas už, prieš susilaiko pritarta, 192, kas už, prieš susilaiko pritarta, 558, kas už, prieš susilaiko atmesta. Agri 113, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 559 atkrinta, balsuokime dėl 193 su žodiniu pakeitimu. Tiksliau nebalsuokime, nes šį pataisą atkrinta. 560, kas už, prieš susilaiko atmesta 561, kas už, prieš susilaiko atmesta 562, kas už, prieš susilaiko atmesta tikslinamės dėl 562. beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 563. Kas už? Prieš. susilaikė, atrodo atmesta, bet galime patikrinti. Taigi balsuojame dėl 563 pakeitimo. Apšimung beendet. Balsavimas baigtas. Ne, vis tik tai patvirtinta, priimta. Priimta. 564. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 565 kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas devyniasdešimt ketvirtas ir penkišimtas šešdešimt penktas kas už, prieš susilaikė priimta. 567 kas už, prieš susilaikė atmesta. 195 ir Agri 114 imko 93, nors 195 atsimtas, taigi Agri 114 ir imko 93, kas už, prieš susilaikė patikrinsime. Agree, 114. And it's 8, 5. Beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. No, 568. 568. Kas už? Prieš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 susilaikė atmesta. 196 yra priimtas. Nežinau dėl ko. Dėl e, logiškos ankstesnių balsavimų pasiekmės. Tai pasakė sekretariatas, aš juo pasitikiu. So. Da abgelehnt. 198. 198. 198 kas už. Prieš susilaikė priimta. Agri 115 ir Rimko 94 kas už. Prieš susilaikė priimta. 569 kas už. Prieš susilaikė priimta. 573. 573. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Agri 117. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 570 pirmoji dalis ir 199 pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. 572 dalis ir 199 antra dalis, kas už prieš susilaikė priimta. 573 dalis ir 193 dalis. Nors paskutinis pas atsiimtas. Taigi 573 dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Agri 118. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 572 pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Agri 119, kas už, prieš susilaikė atmesta. 572 antroji dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. Agri 120 ir 572 trečioji dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. Agri 121 kas už, prieš susilaikė atmesta. 572 ketvirtoji dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. 570 ketvirtoji dalis 199 ketvirtoji dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. 571 kas už, prieš susilaikė atmesta. 200 ir imko 95, kas už, prieš susilaikė priimta. 201, kas už, dušimt. Čia yra klaida balsavimo sąraše, ne? 201, už 201 balsuojame atskirai. Kas už 201? prieš susilaikę priimta. Patikrinsime 201 pakeitimas. Minus, minus, minus, minus. Bandit. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai priimta. Toliau identiški Imko 96 ir Agri 122. Atkrenta. Wir prüfen, ob wir 500. Dabar tikriname, reikia balsuoti dėl 575 pakeitimo. Ne. Tai tuomet konstatuojamosios dalis, pirmo, pirmasis pakeitimas Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Trečias. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Penktas už prieš susilaikė priimta. Agri pirmas, kas už, prieš susilaikė priimta. Agri du, kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas yra agri trečias, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas, kas už, prieš susilaikė priimta. Agri keturi, kas už, prieš susilaikė priimta devintas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 67 puslapis 12 ir agri 6 kas už prieš susilaikė priimta. 202 kas už, prieš susilaikė priimta. 203 kas už, prieš susilaikė priimta. 13 kas už, prieš susilaikė priimta. Imko 4 kas už, prieš susilaikė priimta, agri 7 kas už, prieš susilaikė priimta, agri 8 kas už, prieš susilaikė priimta, 14 kas už, prieš susilaikė priimta, 206 kas už, prieš susilaikė priimta, 206 15. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 205. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Agri 10. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Seite 68 68 puslapis, 17 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta, 18 kas už, pri, 18 kas už, prieš susilaikė. Patikrinsime. Patikriname 18 pakeitimą. äh, beendet. Also, abgelehnt. Taigi atmesta. 211. 111. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 209 ir 210. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Imko 7 kas už, prieš susilaikė priimta. 213, 216 ir 217 kas už, prieš susilaikė priimta. Patikrinsime 213, 216 ir 217. Tikriname, balsuojame. Ja, beendet. Balsavimas baigtas. Dvidešimt du už, trisdešimt devini prieš, vienas susilaikęs. Gerai, atmesta. Agri 11. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Du šimtai penkioliktas kas už, prieš susilaikė atmesta. 212 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 220 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 218 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 222 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Patikrinsime 222. Check beendet. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai atmesta. 219. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Du šimtai dvidešimt pirmas. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 21. Kas už prieš susilaikė priimta. 223. Kas už prieš susilaikė priimta. 224 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 225 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 226 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Agri 13 ir 228. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 23. 23. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 24. Kas už? prieš susilaikė priimta. 230 rimko 10, kas už prieš susilaikė priimta. 26 kas už prieš susilaikė priimta. Du šimtai trisdešimt šeštas. 71 puslapį, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 235 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 234 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 27 kas už, prieš susilaikė priimta. Patikrinsime 27 balsuojame. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. Du šimtai trisdešimt septintas kas už, prieš susilaikė priimta. Du šimtai trisdešimt septintą tikriname. beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 238 kas už. Prieš. Susilaikė. Patikrinsime. 238. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Dvidešimt devyni už, dvidešimt aštuoni prieš, trys susilaikė, taigi patvirtinta. Dvidešimt aštuntas kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 239 kas už, prieš susilaikė atmesta. 241 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 29. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už. Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kitas puslapis. Agri 15. Kas už Agri 15? Prieš susilaikė Primta. 30. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 31. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 245. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Gerai, patikrinsime, balsuojame dėl 245 pakeitimo. Check bandit. Balsavimas baigtas. Atmesta. Paprastai teisingai pamatau. 32. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 246 kas už, prieš susilaikė atmesta. Agri 16 kas už, prieš susilaikė priimta. 33 kas už, prieš susilaikė priimta. Imko 14 kas už, prieš susilaikė priimta. Pone pirmininkė, prieš galutinį balsavimą norėčiau trumpos pertraukėlės, kad galėčiau pasitarti su savo frakcija. Iš tiesų darome pertraukėlę. Mano laikrodis rodo, kad dabar yra viena po dvylikos. Dešimt po dvylikos. Penkiolika po dvylikos.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 liebe Kolleginnen und Kollegen, dear friends. Mėly kolegos, baigėsi 15 minučių pertrauka. Noriu pagirti visus komiteto narius, 2 valandas ir 40 minučių mes balsavome dėl maždaug 900 pataisų. Balsavimas pavyko neblogai, dėkoju už bendradarbiavimą. Frakcijos baigė savo konsultacijas, dar mums liko du balsavimai, balsuosime elektroniškai. Pirmasis yra balsavimas dėl e, viso pranešimo projekto elektroniniu būdu Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Penkiasdešimt vienas už keturi prieš penkis susilaiko. Dabar balsuokime dėl teisėkuros rezoliucijos. Dar kartą elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 52 už, 2 prieš, 5 susilaikė. Sveikiname ponę Zomer ir e, dėkojame už šį pranešimą bei atliktą darbą. Dar kartą sveikiname pranešėją. Posėdis dabar yra nutraukiamas, o nuo 15 valandos tęsime balsavimus. Dabar linkiu visiems gero apetito. Alle tre. Alle tre? Anche il microfono accesa.